Pirmiausia, plakimas rykštėmis Malazijoje. Pirmiausia, pasisakys kolegė Vailer pusantros minutės e, autorė. Pone pirmininkė, gerbiami komisijos atstovai, mėly kolegos. Malazija yra įspūdinga šalis. Čia klesti senos tradicijos, turtingos tradicijos ir nesikį jau turėjome progos įvertinti šios šalies sparčią raidą. Taip pat ir ekonomika vystosi sparčiai. Malazija yra pirmame greičiausiai augančių šalių pagal BVP dešimtuke pasaulyje. Tad aš kaip socialdemokratė, bet taip pat manau, kad galiu kalbėti visų pasirašiusių po rezoliuciją vardu. Noriu pasakyti, jog mums visiškai nesuprantama, kad Malazija ir toliau taiko šią kolonijų laikų atgyveną bausmę nuplakant. Tai bausmė kilusi iš viduramžių. Ir taip pat ir Malazijos advokatai, teisininkai kritikuoja šį dalyką yra pažeidžiamos visos tarptautinės konvencijos protokolai ir reikia imtis pagaliau veiksmų. E, džiugu, kad ASEAN um, hartijoje dėl žmogaus teisų ir pagrindinių laisvių propagavimo ir apsaugos preambulėje sakoma, kad um, žmogaus teisų apsauga yra vienas esminių uh, šios hartijos dalykų. Ma Malazija yra demokratiška valstybė, tačiau dar turėtų šitą nuveikti, kad taptų tikrai e, teisinę e, valstybę ir būtent mes to ir siekiame šią rezoliuciją, raginame Malaziją panaikinti plakimą bausmę. Plakimą bausmę. Dėkoju, toliau kolegės Hakė. Ačiū pirmininkė, kolegos Plakimas yra dažna bausmė Malazijoje ir tai kelia susirūpinimą. Dešimtis tūkstančių žmonių kenčia nuo tokios bausmės, ypač migrantai. Ir plakimo atveju vis dažnėja. E, Malazija tokiu elgesiu pažeidinėja e, Junktinių tautų rezoliuciją 88. Labai dažnai e, žmonės e, baudžiami plakimu po nevisiškai e, skaidraus ir aiškaus teismo proceso. 8 tūkstančiai Malazijos teisininkų asociacija teisininkų paragino panaikinti šį bausmės būdą. Europos parlamentas taip pat ragina Malazijos valdžią paskelbti moratoriumą uh, E, tokiai bausmiai, o paskui priimti įstatymą, kuri visiškai išgyvendintų šią bausmės formą. E, reikia e, teikti vyriausybei rekomendacijas dėl to, kad iš tikrųjų būtų visiškai atsisakyta šio bausmės būdo. Ačiū. Dėkuoju, kolegija Šakė, pusantros minutės, kolegija Lofiler. Be... E, šią rezoliuciją mes smerkime plakimo bausmę Malazijoje ir plakimas neturėtų būti laikomas pasenusiu auklimo instrumentu, o tai iš tikrųjų yra baisi, žeminanti bausmė, kuri, kaip ji yra apibriešta ir uždrausta konvencija prieš kankinimus. Yra internete E, įrašų šios bausmės ir iš tikrųjų tie vaizdai yra labai baisų, žiaurus ir panašus į bai, kankinimus. Taigi yra 66 nusikalstamos veikos, dėl kurių taikoma ši bausmė ir kasmet maždaug tūkstantis žmonių Malazijos kalėjimas yra būdžiami plakimu. Na ir dabar ši bausmė bus plečiama ir taikoma ir migrantams, kurie atvyko be dokumentų į šalį ir yra priklausomi nuo narkotikų. Ir dabar manoma, kad tokia bausmė galės būti taikoma asmenų skaičių nuo 350 tūkstančių iki 900 šimtų tūkstančių. Taigi mes raginame Malazijos vyriausybę nuo taip pat nustoti taikyti šią bais ir žiaurę bausmę ir panaikinti ilgainiui atitinkamus įstatymus. Malazija yra jungtinių tautų e, žmogaus teisų tarybos narė. Mano prieš mane pasisakiusi ponė sakė, kad E, jungtinių tautų žmogaus teisų taryba yra pasakyta, kad fizinės bausmės prilygintinos kankinimui. Todėl Malazija taip pat turėtų laikytis atininkų jungtinių tautų nuostatų. Dėkoju kolegiai Lohbylė ir toliau vienam te kolega Tenokas. Malazijoje per pastarus metus reiškėsi islamizmas valdžioje. Tai kelia susirūpinimą, nes Malazija galėtų ES būti rimta sąjungininkė ne tik ekonomikos prasme. Kai kurie aspektai Malazijoje nėra pakankamai gerai išvystyti. Malazija yra šalis, kurioje musulmonai uh, yra, sudaro daugumą ir tokios bausmės yra plačiai paplitusios musulmoniškose šalyse. Koranas jas nurodo. Iš tikrųjų, plakimas yra dar palyginti švelnus, jeigu taip galima pasakyti, elgesys palyginti su kitomis bausmės formomis, kaip kad e, galūnių nukapojimas ar užmėtymas ak akmenimis. Uh, pasižiūrėkime į e, tai, kad ir Singapūras, kaiminė šalis, baudžia e, nusikaltusius žmonės e, plakimu. Taip pat bandačiai pagal šariato politiką įvesta ši bausmė daug kur pasaulyje visai teisingai yra draudžiamas tokios bausmės Tačiau ir reikia tikėtis, kad Malazija tą patį padarys. Tarptautinės rezoliucijos sako, kad plakimas yra neteisėtas, neteisingas elgesys. Ačiū. Dėkuoju kolegai Tenok ir toliau minutę kolegai Posaltui. Pone Pirninkė, Jeigu kažką myli, tai keli jam ypatingus reikalavimus ir tai pasakyčiau ir apie santykius su tomis valstybėmis, kurioms jaučiamės artimi. Ir tie, tai yra tos šalis, kurios nepriskirtinos diktatūroms. Taigi Malazija yra vertingas ir artimas ES partneris. Ir daugam Malazijos Um, Malazijos konstitucijai pavyzdžiui tapo ES konstitucija. Taigi mes rimtai žiūrime tai, kas vyksta Malazijoje. Ir ponė Tenokai, ne šariatas įvedė um, plakimą, kai bausime Malazijoje. Ji taikoma, kai nuo koloninių laikų. Ir Junktinė karalystė pasikeitė, tai ir dabar Malazija turi pasikeisti ir bandyti atsisakyti šios pasenusios ir barbariškos bausmės, kuri pažeidžia tarptautinę teisę ir žmogaus teisės, reikia aiškiai vardyti, kad Malazija yra tolerancijos pavyzdys ir ten taukiai, taikiai dešimtmečius sugyvena įvairias etinės ir religinės grupės. Ir Todėl Malazija ilgainiui išliks artimu ES partneriu ir nebejoju, kad jai pavyks atsisakyti šios barbariškos bausmės. Dėkoju, ponas Tenukas e, nori sureaguoti su mėlyna kortelė. Noriu duoti klausimą, ponė Postilt, ja, jūs labai gerbiu, aš nesu tarptautinės teisės žinovas, tačiau neturiu jokių įrodymų dėl to, kad e, tarptautinė teisė draudžia, draudžia plakimą, taip, nusikaltimai prie žmoniją, karo, nusikaltimai genocidas, tačiau mano manimo tarptautinė teisė nedraudžia plakimo, o konvencija dėl um, kankinimo, kurios neratifikavo uh, Malazija, ten yra pasakyta, kad plakimas ir išplakimas gali būti, e, gali būti, gali būti kankinimas, bet nebūtinai. Taigi nežinau, kodėl sakote, kad e, plakimas laikytinas nus. E, laikytinas e, tarptautinės teisės nusikaltimu. E, pone Fosaltai, ar sureaguosite? Bet nors ir nebuvo klausimas. Taip, man atrodo, kad tai buvo klausimas, sureaguosi. Taip, aišku, plakimas yra kankinimas ir aišku, e, kankinimas yra tarptautinės teisės ir žmogaus teisų dalis, nepriklausomai ar šalis ratifikavo ar ne, nekankinimo konvenciją. Dabar pusantros minutės kolegai Viržet. Merci, Ačiū, pirmininkė. Malazija yra viena iš valstybių, kuriai e, bendradarbiavimas su ES yra pozityvus dalykas, nors tai nėra labai e, plati jos egzistencijos rytis. Mes bendradarbiaujame e, siekdami užtikrinti daugiau žmogaus teisų, demokratiją ir e, žmogaus teisės šioje šalyje vis tik tai nėra labai geros būklės. Mes šiandien kalbame apie vieną iš labai rimtų problemų. Malazija yra pasirašusi nemažai tarptautinių konvencijų, įskaitant visuotinę žmogaus teisų deklaraciją ir kitus svarbius dokumentus. E, ji taip pat e, ketina pasirašyti, yra pasirašiusi e, susitarimą dėl visų kankinimo fondų, formų uždraudimą. Kūno bausmės dėje yra labai paplitęs reiškinys, jos taikomos vyrams, moterims už seksualinius nusikaltimus, neištikimybę, taip pat už rimtus nusikaltimus tie, kurie kuriems e, paskirta e, bausmi plakimo. E, iš tikrųjų kartais baudžiami ir gydytojai turi stebėti, kaip viskas vyksta ir turi užtikrinti, kad tie žmonės yra pilnos sąmonės prieš pradedant taikant, taikyti jiems šią bausmę. Mes žinome, kad uh, Tūkstančiai pabėgėlių kenčia nuo šios bausmės. Malazija turi baigti šią praktiką. E, dialogas tarp ES ir Malazijos turėtų čia duoti tam tikrų rezultatų. Mes turime panaudoti visas turimas priemonės tam, kad užtikrintume, jog Malazija laikytųsi savo įsipareigojimų šioje setyje. Ačiū kolegijai Veržyje buvau nuolaidus, bet turiu visgi pasakyti, kad negalima trečdaliu viršyti skirto laiko jums kalbėti. Artėja kalėdos, taigi turime būti teisingi, sažiningi ir kita vertus tiesiog nebaigsime laiko posėdžio. Tai ir kolegėlumo klausimas. Toliau kolega Prėda, vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasituoti Amnesty International organizacijos 2010 metais atliktą tyrimą. Mažiausiai 10 tūkstančių kalinių, pabėgėlių kasmet yra baudžiami e, plakimu. Kalėjimuose ši bausmė yra vykdoma ir dėje, e, kaip jau sakė ponas Tenokas, Malazija yra ne vienintelė valstybė, kurioje dar taikoma tokia anarchistinė bausmė, anachronistinė bausmė. Singapūras taip pat yra viena iš tokių šalių. Ir bausmių, nusikalstamų veikų, už kurias yra baudžiama plakimu, yra labai daug, 66 netgi. Ir čia į tą sąrašą įtraukti ne tik e, sunkus nusižengimai, bet taip pat ir e, nelegali imigracija ar narkotikų platinimas. Jau buvo pasakyta, kad tai prilyksta kankinimui ir tarptautiniu mastu tai yra vertinama kaip kankinimas. Ačiū kolegai Preda. Kolega Paleckis atsiprašė, jog negalės dalyvauti, taigi dabar vieną minutę kolegai Jėtinmekį. President, Parliament's resolution is timely and important Pirmininkė, parlamento rezoliucija yra labai savalaikė ir svarbi. Tūkstančiai žmonių nubaudžiami plakimu Malazijoje kasmet. Ši bausmė turėtų būti panaikinta visur pasaulyje. Plakimas yra kankinimo būdas. Pagal Amnesty International pernai uh, buvo nuplakta viena uh, moteris Malazijoje. Uh, ir jo, ji buvo nubausta už tai, kad e, gėrė alų. Taip pat nuo šios bausmės e, kenčia pabėgėliai ir migrantai darbuotojai. Mes raginame Malaziją panaikinti šią bausmės formą, kadangi tai yra kankinimas, taip pat ratifikuoti Junktinių tautų konvencijas ir protokolą e, draužinti E, kankinimus bei politinių ir pilietinių laisvių paktą. Dėkuoju kolegai Jetmit ir dabar minutė kolegai Ziobro. Na, aišku, mus džiugina tuo, kad tai, kad Malazijos ekonomika auga, e, gerėja šalies ekonominė padėtis, tačiau skaitant e, Amnesty International ataskaitą iškėjo, kad e, plakimas plačiai taikomas. Malazija tai labai griežta bausmė. Ir ji neretai taikoma už nedidelis nusikaltimus, ypač tai pasakytina apie nelegalius migrantus, tai yra žmonės, kurie atvyko į šalį be legalių dokumentų, pavyzdžiui, ir pabėgėlius iš Birmos. Na ir e, ši bausmė, jos griežtumas atitinka šios bausmės tradicijas šalyje. Daugelis e, nusikalstamų veikų yra susijusi su religiniais įstatymais ir tradicini, e, tradiciniais įvykiais. Vienas asmu, viena ponia buvo nuteista už tai, kad gėrė alų ir turime į tai sureaguoti. Dėkoju, kolega Paška, pusantros mintis. Dėkoju, ponė pirmininkė, užsiteiktą žodį. Šariatas, tradicinis islamo teismas, yra tai, ir teisė taikomi neretai, taikoma ir kai kuriuose modernėse šalyse. Ir, vien, ir viena malazietė buvo nu, nu, nuteista šešiems kirčiams už tai, kad geria viešai alų. Ir po to e, buvo mm, Lazijos sultono sprendimu, baismė plakant pakeista e, e, kalėjimu. E, kalėjimu. Ir ir taip pat pakeista trims, mėnes, trimis mėnesiais viešų darbų. Tai yra 32 e, metų dviejų vaikų motina tai buvo nuteista arba e, kit, kitas asmuo pan, už panašų nusikaltimą buvo nukaista, nukirst, nuteista šešiais skirčiais ir metais kalėjimo. Taigi iš tikrųjų visiškai nepakeis, nepateisintina. Lygiai tas pats argumentas buvo laik taikomas švietimo viceministro, kuris pateisino plakimą mokyklose ir Ir plakimą turi vykdyti mokyklos direktorius, o vaiko mokinio tėvai turi būti apie tai informuoti ir plakimo metu turi būti liudininkų. Kolegos, mes nekalbame apie kažkokį egzotišką dalyką, tai tikrovė e, mūsų partnerė šalyje, modernė musulmoniškoje šalyje. Taigi mes turime šalinti šią šalį, atsisakyti viduramžiškų bausmų metodų. Dėkuoju kolegai Paška ir dabar kiti žodžio norintis kolegos, pirmiausia kolegas Sonikas. Ačiū, manau, turime pasmerkti plakimą ir bet kokias kitas kūno bausmes kaip žeminantį elgesį. E, baudžiamajame kodekse Malazijos numatytos 66 bausmės, e, už kurias galima numatyti plakimą. Tai yra neteisėta pagal daug tarptautinės teisės dokumentų. Amnesty International um, mus perspėja, koks likimas gali ištikti tūkstančius migrantų, nes jie baudžiami plakimu. Malazija turi saugoti žmogaus teisės ir man regis reikia pademonstruoti daugiau iniciatyvų, ambicijos. Turime mes taip pat spausti uh, Malazija. Žmogaus teisės nuostatos turi būti būtina sąlyga bendradarbiavimui su bet kuria šalimi, įskaitant Malaziją. Dabar ponas Černeckis vienai minutė, prašom. Pirmininkė, ponios ir ponai, Malazija yra ekonomikos tigras. Tai išsivyščiusi šalis, kuri yra sektinas pavyzdys E, visai pietryčių Azijai. Tačiau šis tigras turi rimtų problemų. Viena iš jų yra bausmė plakimu. Galima sakyti, kad turime gerbti kultūrinę įvairovę. Mes, europiečiai, turėtume e, pademonstruoti tam tikrą supratimą ir neprimesti savo nuomonės kitiems kontinentams. Bet dabar kalbame apie žmogaus teisės Tai yra visuotinis konceptas. Žmogaus teisės neskirstamos pagal rasę ar religiją. Reikia jas ginti, reikia ginti teisę į žmogaus orumą, o plakimas, aišku, visiškai nieko bendro neturi su orumu. Dėkuoju. Dabar ponia Makomiai. Vienai minutiai. Dėkuoju. E, fizinės skausmas prieštarauja žmogaus orumui, plakimas pažeidžia žmogaus teisės, teisę nebūti kankinamam, bet taip pat nesulaukti žeminančio elgesio ar bausmės. E, dešimtis tūkstančių e, kenčia nuo šios bausmės Malazijoje kasmet e, informacija rodo, kad bausmė yra tokia žiauri, kad aukos dažnai praranda sąmonę plakamos. Mes e, turime kalbėti apie rimtus žmogaus teisų pažeidimus, bet e, kartais vyriausybės valdžios atstovai prisideda prie šio nusikaltimo ir verčia žmonės kentėti. Turime raginti Malaziją paskelbti moratoriumą plakimui, o paskui panaikinti šią bausmę įstatymų. E, žmonių mušimas vyriausybės vardu turi būti sustabdytas. Dabar ponė Bazesko. Labai ačiū, ponas pirmininkė. Iš tiesų apmaudu, kad Malazijoje plakimas pasiekė tokį mastą. Užuot e, varžiusi tokią bausmę, Malazijos vyriausybė ją skatina. Sakoma, naudojami visai nepagristi argumentai, sakoma, kad plakimas yra teisėtas ir kad tokiu būdu atgrasomi nusikalteliai nuo tolesnių e, savo ketinimų. Už plakimą mokami pinigai plakėjams. Žinome, kad 10 tūkstančių nuteistųjų kasmet yra plakami. E, kartais taip baudžiami atvykėliai į Malaziją. Jiems reikia užtikrinti sąžiningą teismą, nes kartais jie negali naudotis net vertimo paslaugomis per teismo procesą ir dėl to labai kenčia. Dabar periname prie Prašau žodžio procedūros ir pirmiausia, vienai minutį žodis teikiamas kolegai Reipru. Tuomioistuimen määrä. Pone pirmininkė, e, bausmė plakimu, kai nuteistasis yra pririšamas prie stulpo ir jo nugara mušama pag, e, lasda, yra tikrai netoleruotina. Na ir E, Malazijoje tokios bausmės taikymas pasiekė epidemijos mastus. Na ir tokia valstybė, kuri mano, kad tokiu būdu galima veiksmingai užkirsti kelią nusikaltimų, yra neteisi. Ir tiesą sakant, e, jokios ekonominės naudos iš tokios bausmės negauna. Taigi reikia nutraukti tokią bausmę, kas ją betaikytų. Ir šioje parlam rezoliucijoje parlamentas labai teisingai ragina Malazijos valdžią valdžios institucijos nutraukti fizinių bausmių bei um, kankinimų taikymą. Ačiū kolega Repro. Dabar vieną minutę kolegiai Geringer. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Plakimas Malazijoje taikomas kaip bausmė nuo Briti, Junktinės karalystės e, koloninių laikų. Na ir dabar yra 66 nusikaltamos vaikos, už kurias taikomas plakimas. Nuteistieji laikomi kalėjime visiškai neinformuojant jų, kada jie bus nuplakti pagal Amnesty um, International, kasmet taikoma dešimtis tūkstančių tokių bausmių ir didžioji dalis e, nuteistųjų yra nelegalus migrantai, kurie dėl trūk, kalbų žinių trūkumo net nežino, kokia yra teisriška yra teisimi bausme. Nors vėlgi valdžios institucijos Malazijoje laiko šią bausmę veiksmingą priemonę prieš nusikaltimus. E, Europos Sąjunga e, yra numačiusi 17 milijonų ekonominę pagalbą Malazijai. Taigi turėtume paraginti mūsų partnerį Malaziją ratifikuoti Junktinių tautų konvencijas merkiančio atkankinimus. Ir tur, Malazija turėtų atsisakyti plakimo kaip bausmės prieštaraujančios tarptautiniams standartams. Ir dabar bus minutė kolegė Kretusa. Președinte, domnule comisar, peste 10.000 de cetățeni. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiamas komisijos nary. Kasmet 20 e, tūkstančių žmonių yra nuplakami. Už 66 nusikalstamas veikas yra baudžiama šią bausmę ir tas sąrašas e, nusikaltimų yra vis labiau, vis toliau plečiamas. Ir uh, Taip pat ir užsieniečiai nukenčia dėl to nepakankamai teikiama informacijos nuteistiesiems, neteikiama teisinė pagalba plakimo aukoms. O konvencijos prieš kankinimą absoliučiai nesilaikoma. Mes turime užtikrinti žmogaus teisų apsaugą ir taip pat apsaugoti prieglopšio prašytojus bei pabėgėlius šioje šalyje. Ačiū kolegiai Kretų ir dabar diskusijos pabaigoje pasisakys komisijos vardu komisijos narys Piebalks. Pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, komisija smerkia kūno bausmių taikymą. Tai prieštarauja tarptautiniams žmogaus teisų principams ir normoms, e, kurios yra apibūdintos jungtinių tautų. Tokie principai atsispindi ES gairėse, ES politikai trečiosioms šalims, e, kur kalbama apie nusistatymą prieš kankinimus ar kitokį žeminantį elgesį. Malazijos e, taikomas plakimas mums kelia didelį susirūpinimą. Komisija norėtų e, praplėsti rezoliuciją, kad būtų apimtos visos šalis, kuriuose dar taikoma plakimo bausmė. ES kartu su jungtinėmis tautomis nuolat kelia e, klausimą dėl plakimo bendraudama su Malazija. Taip pat e, kalbama apie jungtinių tautų konvencijos prieš kankinimus ratifikavimą Per periodinę e, žmogaus teisų peržiūrą, paskutinė vyko peržiūra 9 metų vasarį, apie tai taip pat buvo kalbama. E, vyko jungtinių tautų seminaras e, šiais klausimais ir Malazija buvo paraginta jo metu panaikinti plakimo bausmę. Tas pats klausimas buvo keltas šių metų pradžioje, kai buvo, kaip buvo surinktas sustikimas su Malazijos užsienio reikalų ministru. E, mes pasirašysime su Malazija partnerystės ir bendradarbiavimo sustarimą. Jame bus nuostatos dėl žmogaus teisių. Manome, kad tada turėsime formalų pagrindą reguliariam dialogui su Malazija dėl žmogaus teisių. O kol kas šį klausimą ir toliau e, kelsime bendradarbiaudami ir bendraudami su Malazijos valdžios institucijomis. Ačiū. Ačiū komisijos na. Šeši rezoliucijų projektai pateikti.